visus pateiktus atsakymus. Diskusijos buvo labai gyvybingos. Pateikite labai svarbių atsakymų vertinant e, tragediją Japonijoje. Dėkoju visiems ir visiems komisarams, kurie atvyko. Ačiū. Ora l'ordine del giorno reca la dichiarazione della Commissione sul quadro europeo di coordinamento. Dabar reikime prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra ES e, strategija dėl Romų integravimo. Ir iš karto suteikiu žodį komisarijai Reding, prašom. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Kartu su kolega Laslo Andor pristatome sprendimą, kurį prieėmė komisija parengti naują pagrindą dėl Romų integracijos strategijų. ES pagrindas e, pristatomas tuo momentu, kuomet Romų situacija tapo e, tikru Europoje dėmesio centru. Ir labai svarbu, kad būtų Nu, teisinės, finansinės ir kitos priemonės parengtos, kad būtų galima spręsti Romų situaciją ES. Mes turime ir visą teisinį pagrindą dėl nediskriminavimo, laisvo asmenų judėjimo, plėtros strategijos. Tačiau labai aišku, jog ekonominio so, ekonominių, socialinių lygmenių Romų marginalizacija išlieka, o tai yra nepriimtina ir tai yra netvaru 21 amžiaus Europos Sąjungoje. Europos parlamentas visų politinių partijų remiamas ir aš norėčiau tai pabrėžti, atkreipė e, dėmesį į tai, jog skubu spręsti Romų integracijos klausimą per ES, neseniai priimtą rezoliuciją dėl e, Romų integracijos ES strategijos ir noriu padėkoti pranešėjai poniai Žerokai už puikų darbą. Reikalingi ryštingi veiksmai tiek nacionalinių, tiek europinių lygmenių. Turime apjungti savo pastangas, turime užtikrinti, kad nebebūtų Romų diskriminavimo ir kad Romai turėtų galimybę naudotis visomis Europos piliečių teisėmis, kadangi jie yra Europos piliečiai. Ir kai tai sakau, aš be abejo galvoju apie tą dvipusį e, procesą. Uh, dėl kurio reikia pakeisti mąstymo būdą, mentalitetą mūsų daugumos ES piliečių ir Romų bendruomenės taip pat. Žinoma, reikia efektyvios planavimo ir gyvenimo politikos, reikia strateginio bendrojo požiūrio. Mes visi žinome, kad pirminė atsakomybė už Romų integravimą tenka valstybėms narėms. Mes taip pat pripažįstame, jog Romų situacija yra labai skirtinga skirtingose valstybėse narėse. Ir dėl tos priežasties komisija nusprendė parengti europinį pagrindą, kad valstybės narės galėtų imtis proporcingų veiksmų atsižvelgdamos į tuos iššūkius, kuriuos jos turi įveikti. E, Romų darbo grupė, kuri pradėjo darbą praeitų metų rugsėjį, dirbo iki gruodžio, aiškiai parodė, kad nepakankamai atlieka, net nepakankamai dirbama ES ir 26,5 milijardo eurų, kurie yra numatyti struktūriniuose fonduose, nėra panaudojami taip, kaip turėtų. Tik tai 100 milijonų iš tų pinigų buvo konkrečiai paskirta tik, Romams skirtai tiksliniai veiklai ir tik tai 70 procentų tų ir lėšų, kurios gali būti panaudotos techniniai pagalbai, ekspertiniai pagalbai, kurios reikėtų valstybės valstybėse narėse tiesiog buvo nepanaudota. Taigi iki šiol įdėktos priemonės yra nedekvačios, nepakankamos. Tad atėjo laikas užtikrinti, kad nacionalinė regioninė politika suteltų dėmesį į Romų poreikius. Aiškiai, konkrečiai. Savo teisinių nuostų pagri, pagrindė mes telksim dėmesį į keturis dalykus - švietimas, užimtumas, sveikata ir būstas. Norime, kad ES ir 27 valstybės narės įsipareigotų panaikinti atotrukį ir sutelkti dėmesį į konkrečius tikslus šiose srityse su labai konkrečiomis priemonėmis ir konkrečiomis, konkrečiais ištekliais, kad būtų pasiekta rezultatų. Mes norime, kad valstybės narė šios tikslus integruotų į dabar esamas Romų strategijas, jeigu tokias jau turi, arba kad parengtų Romų klausimų strategijas iki 2020 metų norint patikrinti, ar buvo dėtas pas, pakankamos pastangos, kad būtų pasiekta užsibrieštų tikslų, mums reikalingas reguliarus monitoringas, stebėsenas. Todėl mes numatysime ir tvirtą stebėsenos mechanizmą, kuris leis užtikrinti, kad bus pasiekta konkrečių tvirtų rezultatų Romų klausimų ir kad nacionalinės Romų strategijos bus įgyvendintos, kad pinigai skirti Romų integravimui pasieks galutinį naudos gavėją ir kad tikrai bus padaryta pažangos siekiant Romų integracijos tikslų. Gerbiami Europos parlamento nariai, komisija kasmet atsiskaitys apie pažangą integruojant Romus valstybėse narėse. ES pagrindas sukuria e, galimybę apjungti pastangas ES visais ligmenimis, įtraukiant visas suinteresuotas grupės ir Romų bendruomenę ir bendrai visa, visus gyventojus tam, kad būtų galima užkirsti kelią um, daugiau kaip dešimties milijonų Europos piliečių atskirčiai. Tai yra uh, tam, ko mes nebegalime leisti savo ateityje. Reding, la... Dėkoju e, komisariai Reding. Dabar žodį suteiksiu komisarui Andorui. Ačiū, e, ponė pirmininkė. Socialinė Romų bendruomenės padėtis yra ES darbo tvarkės esminis klausimas. E, praeit Nesiniai parlamentas patvirtino Jarokos pranešimą dėl Romų įtraukties, dabar komisija patvirtino komunikatą dėl ES pagrindų vienijant, apjungiant nacionalinės Romų strategijas. Tai yra labai svarbus indėlis vedant svarb... plačias diskusijas apie Romų bendruomenę ir tai bus įtraukta ir į užimtumo ir socialinių reikalų ministrų tarybą, gegužės 19 dieną. Būtent Romų integracija bus labai svarbi tema. Tai rodo, kad yra politinės valios spręsti milijonų Romų problemas, žmonių, kurie kenčia nuo ekonominės ir socialinės atskirties. Ir aš čia norėčiau tris esminius dalykus pasakyti. Pirmiausia, komisija užsibrėžė europinius veiksmus suderinti nacionalinės Romų bendruomenių strategijas. Tai sukurs galimybę parengti Romų integravimo strategijas. Taip pat Komisija yra tvirtai įsitikinusi, kad ES negali toleruoti bet kokios racizmo, ksenofobijos, diskriminacijos ar socialinės atskirties apraiškos. ES turi moralinę ir politinę prievolę paremti valstybės narės jų pastangose per įvairias politikos priemonės. Taip, perinu prie antrojo, daly, antrojo klausimo. ES sustarė dėl nuoseklios strategijos sukurti Europos ekonominį socialinį modelį subalansuotų pagrindų. Strategija 2020 20, siekiant pažangios visai traukiančios, visai traukiančio ekonominio augimo leidžia įspręsti daugelypės problemas, įskaitant ir Romų problemas. Mes turime tikslu, strategijos 2020 tikslus paremti konkrečiomis iniciatyvomis ir struktūromis, atsižvelgiant ir į Romų padėtį. Pagrindinis dalykas yra štai koks. Milijonų ES piliečių atskyrimas nuo ekonominio socialinio gyvenimo nėra tvarus, nėra įtraukiantis e, dalykas. Ir negalime leisti, kad Romai jaustųsi atskirti ES. Strategijos 2020 tikslai, skurdo mažinimas, švietimas yra labai svarbus elementai vertinant pažangą Romų integracijos politikos įgyvendinime. Europos komunikatas dėl Romų Europos komisijos komunikatas dėl Romų atskleidžia keturias svarbiausias sritis, kovojant su Romų atskirtimi. Pirmiausia, prieiga prie e, užimtumo, atotrukis tarp Romų ir neromų e, bendruomenių prieigos prie darbo rinkos. E, taip pat prieiga prie švietimo. Visi Romų bendruomenės vaikai turi turėti teisę į kokybišką mokymą ir negali susidurti su diskriminacija ir segregacija. E, visi Romų vaikai turi baigti vidurinės mokyklas, pagrindinio mokymo įstaigas. Taip pat užtikrinti prieigą prie sveikatos paslaugų, taip pat turime užtikrinti kokybiškas paslaugas tomis pačiomis sąlygomis kaip ir kitų bendruomenių atstovams. Taip pat prieiga prie būsto ir esminių paslaugų. Romų bendruomenės padėtis yra kur kas prastesnė lyginant su kitų kito, kitomis, kitais visuomenės sluoksniais, e, kalbant apie prieigą prie vandens, elektros energijos ir kitų esminių dalykų. Trūksta integruoto požiūrio ir tai daro neigiamą poveikį Romų integracijai į visuomenę ir stumia juos į skurdą. Trečias dalykas - ES turi investuoti lėšas ten, kurios labiausiai reikalingos. ES dabar rengia pasiūlymus dėl daugiametės finansinės programos, po kurios seks konkretūs pasiūlymai dėl struktūrinių lėšų panaudojimo. Mano vertinimu, struktūrinės lėšos turi būti suderintos su strategija 2020. Tai pasakytina apie tas politikos sritis, už kurias aš esu atsakingas, užimtumas, socialinė įtrauktis ir taip pat tai aktualu ir kalbant apie Romų socialinę integraciją. Mūsų finansinės priemonės turi būti veiksmingesnės. Tai yra esminis tikslas man. Taigi tiek, e, mielai išklausysiu jūsų nuomonių ir atsakysiu į klausimus. Ačiū. Grazie, komis... Labai ačiū komisarui Andor. Dabar tarybos vardu ministrė Gijori, prašom. Ačiū pirmininkė. Gerbiami komisarai. Norėčiau toliau kalbėti anglų kalbą. Vengrija pirmininkaujantį šalis sveikina komunikatą, kurį paskelbė komisija dėl nacionalinės Romų integracijos strategijos. Aš norėčiau išreikšti savo dėką, padėką komisarams Reding, Andor ir visiems tiems, kurie bendradarbiavo šioje srityje. Uh, Pristačius šį, šį strateginį dokumentą mes žengėme didžiulį žingsnį arčiau, siekdami įgyvendinti Vengrijos pirmininkaujančios šalies e, prioritetus. Aš esu įsitikinusi, kad tokiu būdu mes prisidėsime prie e, Romų ekonominės ir socialinės situacijos Europoje pagerinimo. Čia reikėtų paminėti ir visiškai neseniai Europos parlamento pasiūlytą rezoliuciją bei ES strategija dėl Romų įtraukties, kuri yra paremta e, Livija Jaroka e, ataskaita. Daug Romų Europoje e, kenčia nuo skurdo, diskriminacijos, marginalizacijos, taigi pats laikas atėjo veikti. Mes negalime sakyti, kad tai tik jų problema, ne mūsų. E, žmonės problemą turėtų vertinti tuo pačiu metu kaip ir tam tikrą galimybę. Atsižvelgianti dabartinę ekonominę ir demografinę situaciją, ekonominės ir socialinės Romus e, situacijos skatinimas gali e, prisidėti prie naujų žmogiškų išteklių kūrimo, o tai ilgalaikę perspektyvą skatina ekonominį augimą. Vengrija, kaip pirmininkaujantis šalis, mano, kad labai svarbu atkreipti dėmesį tris pagrindinius elementus, tai yra užimtumas, švietimas ir būsto suteikimas. Reikėtų integruotų politinių veiksmų šiuose trijose sritise. Na ir jeigu valstybės narės to žingsnių žengs, padedamos komisijos, tai iš tikrųjų pastebėsime didžiulį skirtumą. Tai padės valstybėms narėms pasiekti ir 2020 metų strategiją. Priemonės dėl socialinės Romų įtraukties gali būti integruotos įvairiose politinėse srityse. Labai svarbu, kad tos priemonės būtų koordinuojamos europinių lygmenių, nes tai sukurs sinergijos efektą. Ką toliau darysime? Vengrija pirmininkaujantį šalis ketina pristatyti šį komunikatą e, Romų, Romų platformoje kuri įvyks Butapešte balandžio 7-8 dieną ir aš kuo nuoširdžiausiai kviečiu visus į tą renginį. Uh, Toliau veiksmai bus tęsiami horizontalių lygmenių taryboje. Įvyks tvar ministrų taryba balandžio 12 dieną. Toliau e, EPSCO ministrų taryba, gegužės 19 dieną patvirtins tarybos išvadas. Na, O paskui Vengrija pirmininkaujantys šalis pristatys diskusijų rezultatus bendrųjų reikalų taryboje, gegužės 23 dieną. Na ir galiausiai vadovų taryba birželio mėnesį turėtų patvirtinti išvadas. Be, bet be abejo, tai yra tik patys pirmieji žingsniai siekiant koordinuotų veiksmų europinių ir nacionalinių lygmenių, siekiant padėti šiai Europos mažumai. Ačiū. Grazie, ora iniziamo il dibattito. Ačiū, dabar pradėsime diskusijas frakcijų vardu. Ponas Tokeš.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 Mes norėtumėm Jums padėkoti už tai, kad Jūs dėjote didelį žingsnį siekiant įgyvendinti šią strategiją. Penktadienį, balandžio 8 dieną, prasideda Tarptautinė Romų diena ir būtent tą dieną įvyks penktą kartą Europos Romų platformos renginys ir aš tikrai tikiuosi, kad ir mes tikimės, kad tas renginys įvyks Vengrijoje. Tai yra tikrai labai svarbu. Labai svarbu, kad e, būtų koordinuojami veiksmai europinių lygiumenių, tačiau tuo pat metu, kad būtų atsižvelgta į vietinius ypatumus. EPP jau ne vienerius metus reikalauja, kad būtų pradėtas įgyvendinti toks planas, į jį įtraukiant ir Romus. Birželio 24 dieną įvyks valstybių ir vyriausybių vadovų susitikimas ir aš tikiuosi, kad ten bus patvirtinta ta tikroji Romų integracijos strategija. Žvelgiant iš žmogaus teisų apsaugos perspektyvos, tenka pastebėti, kad Romai susiduria su didžiuliamis problemomis. Na, bet be abejo, valstybėms narėms tenka atsakomybė užtikrinti piliečių pagrindinių teisų ir laisvių apsaugą. Europa gali sukurti tik teisinį pagrindą, tačiau atskiros valstybės narės tą teisinį pagrindą turi pripildyti turiniu. Europos Romų strategija yra techninė minimali norma bet aš esu įsitikinęs, kad ši tema turėtų būti svarstama įvairiose frakcijose visų kadencijų metu. Reikia sukurti tokį veiksmų planą, kuris padėtų kovoti su didžiuliu Romų skurdu ir socialinė atskirtimi. Aš norėčiau paminėti keletą svarbiausių šios strategijos punktų. Labai svarbu, kad būtų vadovaujamas ekonominiais, o ne etniniais e, kriterijais. Svarbu atsižvelgti žmogaus teisės, taip pat įgyvendinti tokius principus kaip e, galimybių, lygios galimybės, taip pat e, teritorinė, kova su teritorinė atskirtimi. Norint sukurti, norint sėkmingai gyvendinti šią programą, reikia įtraukti visus ir nevyriausybinės organizacijas, ir Romų bendruomenės, ir valstybės narės, ir vairias institucijas. Iš tikrųjų, reikia labai glaudaus bendradarbiavimo. Šios temos negalim, ne, ne, nereikėtų panaudoti kov, kovojant su politiniais priešininkais ar stigmatizuojant kai kurias grupės Taip pat nereikėtų ieškoti kolektyvinio atpirkimo ožio. Romų problema yra vienas iš svarbiausių Vengrijos prioritetų ir aš tikrai tikiuosi, kad birželio mėnesį ši strategija bus patvirtinta. Aš norėčiau jūsų, mėly kolegos, taip pat paprašyti pritarti šiai strategijai. Ačiū. Grazie per il gruppo SD, l'onorevole. Dėkoju. Socialistų frakcijos vardu kviečiu poną Flešikovą Benovą. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Ponai komisarai, norėčiau pirmiausia Jūs pasveikinti dėl naujojo, naujosios strategijos. Džiaugiuosi, kad po keletos skry, Europos parlamento kreipimųsi komisija galiausiai parengė Romų bendruomenės strategiją. Laikas yra tikrai labai tinkamas, kadangi problema tampa labai rimta. Daug Romų vyrų, moterų gyvena siaubingomis sąlygomis ir susiduria su tam tikrais išpoliais ir jų demonstracijos ir susidorojimas su, milic, su, su tais demonstrantais yra puikus įrodymas. Situacija yra skubi, tačiau negal, negaliu pritarti komisijos sprendimui nesikonsultuoti su partneriais remiant, e, rengiant šį dokumentą. Nes dokumente viena vertus kalbama apie tai, kad svarbu bendradarbiauti su pilietinė visuomenė, Romų įtraukties platformą ir panašiai, tačiau tuo pat metu komisija to nedaro, nesikonsultuoja su Rom, Romų bendruomenė, nevyriausybinėmis organizacijomis. Na, dėl turinio aš manau, kad dokumentas yra puikus e, rezultatas ir komisija apibrėžė kompetencijos ribas sprendžiant e, visą europinės problemas. Tačiau kompetencija vis dar tenka valstybėms narėms ir labai svarbu, kad ES tas nacionalinės strategijas suderintų ir pasirūpintų, kad tos strategijos būtų prižiūrimos. Taip pat labai svarbu minėti ir nacionalinių strategijų stebėsenos e, reikšmę. Ar nacionalinėse strategijose siekiama tų pačių tikslų kaip europinėje strategijoje? strategijoje. Aš manau, kad Europos komisija nėra pakankamai ambicinga, reikalingas griežtesnis, aiškesnis požiūris, kalbant apie lūkesčius iš valstybių narių pusės. Švietimas, užimtumas, sveikatos priežiūra ir būstas yra esminės e, problemos. Kartu su mano politinės frakcijos kolegomis, kuomet lankėmės, lankėmės Romų bendruomenėse įvairiose Europos vietose, matėme, kad tai yra tos pagrindinės rytis, kur reikia siekti pažangos. Taip pat turime akcentuoti, kad šie tikslai yra minimi ir Romų įtraukties dešimtmečio dokumente. Ir aš manau, kad laikas atėjo uh, E, tas priemonės įgyvendinti ir veikti šiuose srityse, kovoti ne tik su diskriminacija, bet ir su žodinė, fizinė, fiz, žodinėmis fizinėmis racizmo apraiškomis. Taip pat finansavimo klausimas. Komisijos darbo grupė parodė, kad valstybės narėse yra ne, netinkamai naudojamos ES lėšos. Dėl to ES komisija turi pasirūpinti, kad uh, ES e, lėšų panaudojimas nebūtų susijęs, susijęs su perdėm didelė biurokratinė našta, kad e, tikslinės lėšos pasiektų užsibrieštus tikslus. Taigi dar kartą dėkoju Jums, e, komisarė, sveikinu parengus naują veiksmų pagrindą ir norėčiau palinkėti, kad ši programa pasiektų pozityvių rezultatų, tokių, kurių mes tikimės. Ačiū. Ačiū poniai Plašikovai Benovai. Buvo panaudota Vilniaus kortelės procedūra. Ponas Obermajas, jums noriu užduoti klausimą. Ar jūs sutinkate išklausyti klausimą? Prašau, tuomet, ponė Obermajerį. Ačiū, kolegė Flašikova, kad leidote jums pateikti klausimą. Jūs puikiai susipažinusi su šia, ata, su šia ataskaita ir žinote, kad jeigu valstybės narės nesilaikys strategijos, jos gali tikėtis, kad bus nubaustos. Sankcija. Piniginė bauda. Ar valstybės narės bus baudžiamos piniginėmis baudomis, jeigu Romų vaikai nelankys mokyklos? ar tuomet tokiu atveju valstybė narė turės susimokėti piniginę baudą? Aš manau, kad ir tėvai turėtų pasirūpinti, kad jų vaikai eitų į mokyklą. Ďakujem veľmi pekne pánovi kolegovi. E, v tomto smere by som chcela povedať jednu. Ačiū už užduotą klausimą. Noriu pasakyti vieną dalyką. Aš pasisakau už E, teisų nustatymą, bet taip pat ir už reikalavimą, kad būtų įgyveninamos visos pareigos. Be abejo, tėvai privalo pasirūpinti savo vaikais, bet aš manau, kad ir valstybės narės uh, turi atitinkamų priemonių, kurios uh, gali, pavyzdžiui, kurios būtų susijusios, tarkim, su patalpų parūpinimu ir taip toliau, kad būtų įmanoma tiem vaikam lankyti mokyklą. Tai ne tai, kad jeigu vaikai nelankys mokyklos, bus mokamos baudos. Mūtį. Aldė frakcijos vardu, panas Ilčev. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Žarokai ir tarybos komisijos atstovams už jų ryštą dirbti šioje srityje, kas yra labai svarbu. Kalbant apie Romo integraciją, reikia nepamiršti, jog kalbame apie pačią skausmingiausią, sudėtingiausią ES problemą. Negalime šios problemos išspręsti vien tik tai per finansavimą, kovos su diskriminavimu, įstatymus ar visuomenės informavimo švietimo programas. Mes šią problemą galime išspręsti tik tai visų šių priemonių ir įvairių dar kitų priemonių ir požiūrių bendrų kompleksų. Kalbame apie 12 milijonų Romų. Ir reikia suprasti, kad tai nėra vien tik tai bulgarų, rumūnų, slovakų, slovėnų, romai. Tai yra ES piliečiai, kurie turi tas pačias teises ir pareigas, tačiau tuo pat metu ir ribotas galimybės. Taigi mes negalime pasiremti vien tik tai senoviniu požiūriu. Uh, ES Romų integravimo strategijos bus sėkmingos tik tuo met, jeigu valstybės narės ir ES institucijos įgyvendins tinkamas programas. Ir čia, jeigu kažk... bus įmamasi nekoordinuotų vienašalių veiksmų, tai nebus pasiekta tinkamų rezultatų. Labai dažnai yra daug, daug nesusipratimo. Romų klausimas ES turi būti analizuojamas ir sprendžiamas profesionaliai ir tinkamai. Kitaip mes e, neišspręsime šios uh, tiksinčios laiko bombos, mes tik tai ją perkelsime kitur. E, Romai um, ne, nebus vien savo getose ar kur jie gimė. Aš manau, kad turi būti uh, visų pirma galvojama apie didžiulės pastangas, kaip šviesti Romus. Turime galvoti apie Romų vaikų maksimalų įtraukimą į švietimo sistemą sistemas, kad, jį, kad jie būtų raštingi, kad e, jie dalyvautų profesinėse mokymo programuose. Negalime tikėtis, kad Romai ir toliau um, gyvens e, skurde, mes negalime vien tik tai šiaip savo mėtyti pinigų ir negalvoti apie konstruktyvės priemonės. Ačiū žaliųjų vardu, pane Flot. Merci, madame la présidente. Bon, c'est une bonne nouvelle. Ačiū pirmininkė. Gera žinia šiandien tai, kad uh, mes turime europinį pagrindą, kuris numatys prievalės valstybėms narėms išsiaiškinti, kokios yra jų Romų integracijos strategijos, kad viskas būtų aišku iki metų pabaigos, kad tą strategiją įvertins komisija ir tada mes turėsime galimybę maždaug po metų vėl iš naujo kalbėti apie šios klausimus. Taigi šiandien mes nubrėžėme kelio gairių planą, kuris parlamentui, ES institucijoms, pilietinės visuomenės organizacijoms leis leis labai um, budriai stebėti, kaip visi šie klausimai. Uh, um, evoliucionuoja, kas yra daroma Ir noriu prisiminti parlamento pranešimą, ypač kalbėčiau apie pagrindinių teisų agentūrą ir jos dalyvavimą įgyvendintas strategijas. Aš manau, kad ši agentūra tikrai galėtų parodyti, kokia yra jos kompetencija šioje srityje. Aš ypač galvočiau apie bendarbiavimą su Europos taryba, ypač kai eina kalba apie tarpininkų rengimą komunikavimui, kad būtų galima taip pat galvoti apie Romus iš trečiųjų šalių kad reikėtų turėti omenyje taip pat ir ES plėtros dimensiją, kas irgi pranešime paminėta, reikalingas bendras vardiklis visam įvertinimo mechanizmui veikti. Visą tai aš labai sveikinu. Tačiau aš norėčiau dar pabrėžti ir tai, ko trūksta šiame dokumente. Nekalbama pakankamai stipriai, aiškiai apie tai, kad reikalinga užtikrinti Romų dalyvavimą visuose ligmenyse. Tai yra ir kai rengiami projektai, kai jie gyveninami ir kai tie projektai Tai yra vertinami. Mes kalbame apie informavimą ir konsultavimą, tačiau nekalbama, kiek bus įtraukta Romų bendruomenė į visą procesą, nes iš tikrųjų um, teigiama patirtis rodo, kad labai svarbu įtraukti e, tą bendruomenę ir tai noriu akcentuoti, tai yra trūkumas. Antras trūkumas, e, kai eina kalba apie nediskriminavimą ir horizontales priemonės visose keturiose sektoriuose. Aš manau, kad labai svarbu, būtų buvę labai svarbu e, konkrečiai šiame dokumente paskirti vieną pastraipą, kuri būtų skirta kovai su diskriminavimu, su smurtu. Pri, užtikrinimą Romų, Romų žmonėms prieigos prie teisingumo, kadangi prieiga prie teisingumo nėra konkrečiai čia užtikrinta ir aptarta, manau, kad tai yra teksto, kurį parengė komisija trūkumas. Taip pat galvoju, mes kalbėjome apie tą tarpininką, kad, kuris palaikytų ryšius su Europos tarybos programa, tai yra labai svarbu, kad tai komunikate būtų paminėta. Jūs galėjote taip pat paminėti ir pagrindinės gairės, kurias jau suformulavo Europos taryba, kad nebūtų kažkokios skirtingos strategijos, kad būtų konkrečiai tie patys atsparos taškai, kad ir nacionalinės Romų integravimo strategijos būtų rengiamos vadovantis panašiomis gairėmis. Aš manau, kad tai būtų pliusas šiame dokumente. Aš manau, kad komisijos darbas nesibaigė ir Romų darbo grupė turi tęsti savo darbą tam, kad valstybės narės kiekvieną dieną jaustų tą spaudimą, kurios, kuris joms būtų daromas iš komisijos, iš pilietinės visuomenės, iš vietos bendruomenių tam, kad šios gairės būtų efektyviai gyventi įgyvendintos. Ačiū. Grazie per i konservatoriai ir e reformisti. Dėkoju. ACR frakcijos vardu ponas e, Kirkhopas. Pirmininkė komisarai, šis pasiūlymas yra galimybė geriau integruoti Romų žmonės į valstybės narės ir surasti būdų, kaip būtų galima Romų bendruomeniai suteikti vienodas galimybes ir teisės, kaip ir visiems kitiems ES piliečiams. Pagrindinė programos, pagrindinis programos pavadinimas pasiekti bendrų teisų visiems tiems žmonėms. Aš bijau, kad ši didžiulė ap apsunkinta darbo tvarkė, kaip ir ankstesnių programų atveju, nukentės. Valstybių narių kompetencija švietimo, sveikatos ir būstos rytyje turi būti išsaugota. Ir aš bijau, kad komisija galbūt ir bandys veikti, tačiau tai tik dar labiau pakenks valstybių narių teisėms sukurti savo politiką šiose srityse. Tačiau aš tikiuosi, kad ši nauja strategija pažymės naują erą, kaip ES sprendžia šias problemas, pirmiausia, išklausydama Romų žmonių. Perdėm ilgai programos buvo perdėm sudėtingos ir nepasiekdavo žmonių, kur pagalba buvo labiausiai reikalinga. Per dešimtį metų mažai ko buvo pasiekta. Ir aš tikiuosi, kad komisija dabar susitelks ties tais klausimais, kaip būtų galima supaprastinti prieigą prie ES lėšų, kaip būtų galima geriau stebėti ir gyvendinti programas. Jeigu ES skiria lėšą šiose srityse, jos turi būti panaudojamos geriau. Grazie. Dėkoju. Guja frakcijos vardu Pone Ernst, dvi minutės. Ačiū, gerbiami ponios ir ponai. Viena vertus yra gerai, kad dabar turėsime Romams skirtą strategiją, tačiau antra vertus panašu, kad ji buvo gerokai praskėsta, tarsi vynas būtų praskėstas vandeniu. Vyko ne vienerius metus diskusijos su Romais ir jie visą laiką kalbėjo apie tai, kad priemonės turėtų būti tikslinės, kad turėtų būti aiškiai apibriežta tikslai. Nėra netgi aiškių sankcijų, kas būtų daroma, jeigu nebūtų laikomas strategijos. Taigi aiškių sankcijų nėra. Ir panašu, kad visa ta strategija bus skilėta tarsi šveicariškas sūris. Ką siūlo komisija šalia keturių pagrindinių elementų. Man atrodo, kad trūksta pačių Romų bendruomenių įtraukimo, primant visus su jais susijusiais sprendimus. Nepakankamai atsižvelgta į finansinius aspektus, į skirtumus tarp vyrų ir moterų. Man atrodo, tiesiog skandalinga, kad jūs nenorite kovoti su priešiškumu Romams. Jūs sakėte, kad nepakankamai pasinaudojama lėšomis iš ES biudžeto, bet ar galbūt būtent dėl visuomenės nusiteikimo prieš Romus iki šiol tų lėšų ir nebuvo panaudota? Iš tikrųjų, tų lėšų, kurios bus skirtos Romams, nepakanka ir aš tikiuosi atitinkamų pakeitimų. Labai ačiū. Toliau FD vardu kolega Borgezijo, prašom. Ačiū. Pirmininkė, aš esu euroskeptikas, bet be abejo pasisakau už tai, kad reikėtų gyvendinti strategiją ir kovoti su diskriminacija. Jeigu Europos komisija iš tikrųjų nori kontroliuoti valstybių narių, uh, elgesi, tai viskas yra gerai, tačiau dažnai komisija tiesiog gražiai pašneka, bet nieko kaip ir neįvyksta. Kodėl Luksemburgė nėra Romų problemos? Tai yra uždrausta. Ir italai dažnai į Italiją, dažnai Romai vyksta į kitas šalis. Luksemburg yra tiesiog draudžiama Romams įsirenkti savo stovyklavietas, dėl to jie keliauja į kitas šalis. Dažnai girdime per žinias, kad, kad tarkim, Italijoje Romai buvo areštuoti už tai, kad pardavė savo pač vaikus ar privertė dukterį užsimti prostituciją. Tėvai yra kalti, jeigu vaikai neina į mokyklą. Net jeigu institucijos ir to reikalauja, kad tas vaikas mokyklą lankytų. Aš manau, kad mes turėtumėm suprasti, kad nemažai pačių problemų patys Romai ir sukelia. Lūzo. Ačiū, baigiame diskusiją šiuo klausimu. Kitas darbos varkės punktas yra